Ponios ir ponai, keliaujame toliau. Ir paskutinysis mūsų šio vakaro klausimas – direktyvos 2273 e, EB dėl vienodo požiūrė į vyrus ir moteris principo taigymo. O, o pranešėja yra ponė Teresa Riera Madurel, keturios minutės jai, prašau. Ačiū pirmininkė. Direktyva, apie kurią kalbame e, pranešime, tai yra 78-osios direktyvos e, pakeitimas. Atsižvelgiant į Amsterdamo e, sutartį ir Teisingumo teismo praktiką. Ir šis pakeitimas apima svarbiausius klausimus, kalbant apie moterų teisės. Testame tekste įvedama netiesioginio ir tiesioginio diskriminavimo ir seksualinio priekabavimo apibrieštys ir valstybės narės prašomas imtis priemonių, kad būtų galima apsaugoti moteris nuo bet kokio diskriminavimo pagristo lytimi ir laikytis e, darbo teisės. Valstybės narės be to dar turėtų E, numatyti, įkurti lyčių lygybės institucijas, kad būtų plėtojamas socialinis dialogas e, dėl vienodų teisių e, darbo vietose. Valstybės narės taip pat prisijima sustiprinti nevyriausybinio organizacijų vaidmenį lygybės klausimais ir taip pat numatyti sankcijas tiems, kurie nesilaiko direktyvos Ir e, taip pat reikia matyti apsauginės priemonės bet kokiams aukoms. Jeigu komisija galėtų parengti e, pranešimą, mūsų vertinimo darbas būtų gana paprastas. Tačiau yra valstybių narių, kurios turi įgyvendinti direktyvą iki numatytos, e, numatyto termino ir turėjo pateikti atitinkamą informaciją komisijai. Tačiau yra valstybių narių, kurios nepranešė komisijai apie priimtas priemonės, todėl komisija pradėjo pažydimo procedūras tų valstybių narių atžvilgių. Tokios procedūros kol kas dar vyksta dviejų valstybių narių atžvilgių. Atsižvelgiant į direktyvos sudėtingumą ir naujus aspektus, komisija nustatė perkelimo problemų įvairiose valstybės narėse, nors tikimasi šias problemas e, išspręsti dialogo būdu. Tačiau grįžtant prie pačios idėjos dėl galutinės e, ataskaitos, mums reikia daugiau duomenų, daugiau statistikos, nes turime sužinoti e, tą informaciją iš valstybių narių. Na ir kai komisija turės tokią institucija pagal informaciją, pagal informaciją gautą iš valstybė narių ir iš kolegų, mums pavyko parengti pranešimą, kad galėtume aiškiai įsivaizduoti, kaip visos direktyvos perkelimo procesas vyksta valstybės narėse. Norėčiau pasakyti, kad bendradavimas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento buvo labai svarbus, e, stengiantis atlikti šį darbą. E, Informacija teikia nacionaliniai parlamentai ir nacionalinės lygybės institucijos, bet to mums nebūtų pavykę parengti pranešimo. Taip pat to nebūtų pavykę padaryti be bendradarbiavimo su komisija e, ar be vertingos moterų lygybės komiteto e, tarnybų paramos ir taip pat mano frakcijos darbuotojų paramos. Noriu padėkoti visiems už tai. Taip pat noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų indėlį. Mūsų tikslas buvo tas, kad mūsų darbas būtų kuo naudingesnis ir kad būtų pasiektas kuo didesnis sutarimas, nes mes norėjome iš tikrųjų e, padaryti tam tikrą situacijos fotografiją apie tai, kaip e, labai svarbi direktyva yra perkeliama nacionalinė teisė ir e, kad valstybės narės sustiprintų savo teisės aktus dėl vienodo lyčių traktavimo, teisės, darbo teisės sustiprinimo Na, Europos Sąjungoje, esant tokiam nedarbo lygiui kaip dabar, vis dar yra skirtumas tarp vyrų ir moterų maždaug siekintis 20,4 procento. O e, Lisabonos e, tikslai nurodo, kad turėtų būti moterų nedarbas didesnis nedaugiau kaip 15 procentų negu vyrų. Taigi visą tai mums dar reikia pasiekti. Ačiū. Ačiū. Dabar ponių komisarė Vasilijų žodis. Well... Dėkoju. Komisija sveikina parlamento pranešimą apie šią svarbę direktyvą. Dėkoju poniai Madurel už darbą. 2002 metų 73 komisijos direktyva yra labai svarbus dokumentas padedantas kovoti su diskriminacija lyčių pagrindų, ypač e, darbo rinkoje. Ir šis dokumentas tikrai pagerino bendrijos e, teisės padėtį ir padėjo geriau kovoti su diskriminacija ir ieškoti geresnių teisinių sprendimų. Labai svarbu, kad yra įtrauktos naujos nuostatos dėl e, besilaukiančių moterų, taip pat e, dėl tėvystės, motinystės atostogų bei kitos nuostatos, kurios padeda užtikrinti lyčių lygybę darbo vietoje. Šis pranešimas yra ypatingai svarbus, todėl kad dabar vis dar egzistuoja daug neligybės aspektų, kuriuos matome tarp vyrų ir moterų darbo vietoje. Dokumente yra atkreipiamas ir komisijos, ir pilietinės visuomenės, kitų organizacijų dėmesys į svarbiausias nuostatas. Taip pat yra akcentuojama, kad svarbu pilnai įgyvendinti jau priimtus teisės aktus. Taip pat yra e, prašoma didesnio ir geresnio nuoseklumo tarp įvairių bendrijos teisės aktų. Komisija yra sutarčių saugotoje, todėl mes ir toliau pasižadame stebėti, kaip šios direktyvos yra įgyvendinamos valstybėse narėse. Labai svarbu palaikyti dialogą su valstybėmis narėmis, taip pat ir tokiu būdu galėsime užtikrinti, kad direktyvų nuostatos būtų tinkamai įgyvendintos. Pagal direktyvą yra keliamas reikalavimas teikti informaciją ir todėl komisija šių metų pirmoje pusėje e, pateiks ataskaitą apie šių direktyvų įgyvendinimą visose valstybėse narėse. Ir tą ataskaitą perduosime Europos parlamentui bei tarybai. Ačiū. Ačiū. Dėl šio pranešimo bus balsuojama ketvirtadienį. Taigi, ponios ir ponai, baigėme svarstyti šiandienos darbų tvarkę. Rytoj, sausio 13 dieną. E, Patnausime darbą 9 valandą, tai bus po to e, e, pertvarka nuo 1 iki 3 valandos.